Myślę, że powoli możemy zaczynać. Manau, kad po truputį galim pradėti, norėdamas pakelti jūsų nuotaiką, turiu pasakyti, kad pas mus yra ponas, nemačiau, kai atėjo ponas Des į savo vietą ir kur jo e, kortelį ir pagalvojau, kad neturi vietos, neturi kėdės atsisėsti. Na, susibėgo tokios aplinkybės, arba čia specialiai tai buvo padaryta. Na bet, gerbėmieji, prieš pradėdami, kaip prašė vertėjai, suteikti galimybę perskaityti savo komunikatą. Tai manau, kad galim pasirengę išklausyti jūsų, jų komunikatą ir prašome e, perskaityti ir pasakyti savo atstovams, ką norėjote. Vertėjai noriu jūs informuoti, kad prasideda trečioji savaitė, kai vyksta socialinis konfliktas susijęs su darbo sąlygomis, kurios vienašališkai mūsų rimėtė e, Europos parlamento generalinis sekretorius. Administracija nepabandė susisiekti su mumis, kad išspręstume tą nesutarimą. Dėl to mes e, daugelis e, vertėjų dirbančių kabinose buvo rekvizuoti, gavo administracinį nurodymą dirbti ir dėl to neteko teisės streikuoti. Dėl to apgailėstaudinim pranešame, kad negalėsime skirti papildomo laiko, jeigu jo reikėtų posėdžiui pratesti tęsti ir darbą baigsime 12.30. Na, plojimai reiškia mūsų paramą, kurią mes teikiam vertėjams. Labai ačiū už tą pranešimą. Na, manau, kad e, tai galbūt jau reiškia, kad prasideda trupučiuką jau e, atostogos Na, bet pereikime prie darbo tvarkės, kai dėl mm, šios dienos darbo tvarkės mm, pastabų nėra, yra vertimas į ir iš 20 kalbų. Ir dabar pereikime prie trečiai, trečiojo punkto e, balsavimas, na, pirmasis balsavimas yra mm, Envi komisijos nuomonė, kuri yra susijusi e, su e, aplinkų, augalų apsauga ir, ir aplinkos sauga. Na ir suteikiu žodį nuomonės panešėjui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labą dieną, gerbiami kolegos. Kartu su ponu Alberdes mes galiausiai sutarėme, e, nusprendėme, kad nei čia reikia visiems susėsti, nei ką. Man atrodo, jam tu iškilo problemų susirasti uh, kėdę, bet atrodo, jis dėl to problemos nejaučia. Bet dabar rimtai. Pirmiausia, noriu padėkoti. Ypač nuoširdžiai noriu padėkoti už puikų bendradarbiavimą šešėlinėms pranešėjams. Iš tiesų dirbome e, labai susikaupę prie mūsų dominančio klausimo, suradome reikiamus kompromisus. Norėjau pasakyti jums du dalykus. Pirmiausia, dėl to, kas yra esminė žinia. Ir jie yra tokia. Tikslai, kuriuo siekiama tuo reglamentu 1107-2009 metų, e, yra tokie, kad būtų galima užtikrinti žemės ūkio rinkoje juridinį saugumą. Ir tas reglamentas tikslų pasiekti nepadėjo. Pardavimų leidimų leidimo parduoti srityje, aktyviųjų substancijų srityje yra dalykų, dėl kurių dar reikės diskutuoti. Tačiau manau, kad buvo pasiekta daug puikių kompromisų, nepriklausomai nuo mūsų priklausomybės įvairioms e, frakcijoms. E, bandysime pagerinti situaciją, e, sulauksime taip pat Envi nuomonės ir visa tai yra geras ženklas, rodantis, kad abu komitetai gražiai bendradarbiauja. Ačiū. Dobrze, aby było. Na, e, puikus norai ir linkėjimai, na, būtų gerai, kad jie būtų įgyvendinti. Taigi pradedame balsuoti ir kompromisas A balsavimą pradedam. Pradedu balsavimą, kompromisas A. Palauksime ponios parlamento narės. Balsuoti baigiame. Kompromisui pritarta. Dabar pereikime prie B kompromiso. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Dabar e, C kompromisas. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Dėkuoju. Dabar D kompromisas. Balsuoti pradedam. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame, dabar kompromisas E, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Kompromisas F. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Pritarta. Dabar 50 e, ji pataisa. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pritarta? 52 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Prašome, ponas Agnių. Na, atsiprašau, e, bet e, čia yra telefonas beskambantis, tai galbūt kas nors galėtų padėti jį išjungti. Atsiprašau, pirmininkė, bet, na tik neišmeskite to telefono į šiuklių dėžę. 52 antroji, antrasis pakeitimas, kas už? Dėkoju pritarta. 54 pakeitimas. Ponės Maginės, kas už? Pritarta. 55, kas už? Pritarta. 56 už? Prieš? Atmesta. 57, kas už? Prieš? Atmesta. D. E, G. Kompromisas balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. pritarta. Dabar 139 pakeitimas. Pradedame, keliame rankas, kas už. Pritarta. 130, kas už. Minutėlė. Šimtas trisdešimt devintam e, pakeitimui pritarta. Šimtas keturiasdešimtas, kas už, prieš, atmesta. 158 už, prieš, atmesta. H kompromisas, balsuoti pradedam. Balsuoti pradedam, balsuoti baigiam. Pritarta. Dabar 14 pakeitimas, kas už? Pritarta. 16 pakeitimas, kas už, pritarta. 17 už, prieš, atmesta. 18 už, pritarta. 21 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. 24 už, prieš, atmesta. 25 prie, už, prieš, atmesta. 26 už, prieš, atmesta. 26 už, prieš atmestą. 27 už prieš atmestą. 28 už prieš atmestą. 29 už prieš atmestą. 30 už prieš atmestą. Pirmas kompromisas. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. pritarta. 63 e, keliame rankas, kas už, prieš, atmesta. 68 kas už, prieš. Patikrinkime, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Atmesta. Reikėjo pasitikrinti. 70 pakeitimas už. Prieš. Pritarta. 71 už. Patikrinkime 70. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. 70 pakeitimas buvo. Pritarta. 71. Kas už? Pritarta. 74 balsavime atskirai, pirma dalis, kas už, prieš, atmesta, antra dalis, patikrinkime pirmą dalį, balsuoti pradedam, pradedam balsuoti, dėl pirmos dalies baigiame. Atmesta, antroji dalis, kas už, prieš, atmesta, atmesta 75 pakeitimas, kas už, prieš, pritarta. 76, kas už, prieš, atmesta. J kompromisas, kas pradėm balsuoti. Pradedame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Perikime prie 86 pakeitimo pono Dantai, kas už, pritarta. 90, kas už, prieš, atmesta. Ką kompromisas, balsuoti pradedame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 92, keliame rankas, kas už, prieš, atmesta. 94 už, prieš, atmesta. 90. 96 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. Šimtasis pakeitimas, kas už, pritarta. L kompromisas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. pritarta. 109 pakeitimas, kas už, pritarta. 112 prieš. 113 atme, prieš atmestą. N kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. N kompromisas Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Šimtas dvidešimt penktas, pono Dante pakeitimas, kas už pritarta. Šimtas dvidešimt septintas, kas už prieš atmesta. 128, kas už, pritarta. O kompromisas pradedam balsuoti. Pradedame. Baigiame balsuoti. Šimtas trisdešimt šeši, keliame rankas, kas už, pritarta. Šimtas keturiasdešimt penki, kas už, pritarta. Šimtas keturiasdešimt septyni, už, prieš, atmesta. 139 kas už, pritarta. 152, kas už, prieš, atmesta. 154, kas už, prieš, atmesta. 155 už, pritarta. 157 už, pritarta. 159 už, pritarta. 161 už, prieš, atmesta. 162 už, prieš. Patikrinkime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 163. Kas už? Prieš. Atmesta. 164. Kas už? Pritarta. 165. Kas už? Pritarta. 166. Kas už? Prieš. Atmesta. 168. Kas už? Pritarta. 169 už prieš, atmesta. Balsuojame dėl viso projekto, kartu su pakeitimais balsuoti pradedame. Balsuoti pradedame. Baigiame balsuoti. Pritarta, sveikiname. Ar ponas parlamento narys norėtų pasisakyti? Thank you. Labai ačiū, aš jau išklausiau nemažai idėjų. Labai džiaugiuosi, kaip pasisuko galutinis balsavimas. Čimi. Na, mes irgi tikimės, kad bus viskas tinkamai gyvendinta. O dabar ketvirtasis darbo tvarkės punktas - globalizacijos valdymas priekybos aspektai. Inta komiteto ir dabar Ponas Kadenbach yra nuomonės referentas, už tai labai jam dėkojame ir manau, kad būtų geriausiai, kad e, ponia ir pasisakytų. Labadiena visiems. Pirmiausia, norėčiau kolegoms padėkoti už puikius pasiūlymus, aš juos įtraukiau. Jau visai nemažai laiko kalbame apie įvairias, e, įvairius iššūkius, bet taip pat ir su e, e, globalizacijos keliamais iššūkiais rinkose. Aš manau, kad komisija supranta, kad reikia rūpintis ūkininkų sveikata, gerbuviu e, ir manau, kad jie čia šiame pranešime ras atsakymus į savo rūpimus klausimus. Dėkuoju, tai, tai, tai kas, tos nuostatos, kurios yra susijusios su priekyba, yra labai svarbios komisijai. Ir mes turime apie tai kalbėti ir taip pat įtikinti kolegas, e, kurie dirba su tarptautinė priekyba. kad e, tikrai nebūtų dar labiau apsunkinta e, vidinė problema. Taigi mes tikrai turim skirti daug biudžeto išteklių žemės ūkiui ir tai tikrai šitie vidiniai klausimai bus, e, bus, bus svarbus, nes be to nieko nepadarysim. Bals, pradedame balsuoti, pirmas pakeitimas, keliame rankas, tai yra pono Skot pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. A kompromisas. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Pritarta. Dabar 11 pakeitimas. Keliame rankas. Kas už? Prieš. Aštuntas ir vienuoliktas. Gerai atsižvelgime į pastabą, sekretariatas patvirtina, kad čia buvo klaida užrašuose. Aštuntasis pakeitimas, kas už prieš atmesta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už prieš atmesta. Dvyliktas pakeitimas, kas už prieš atmesta. Tryliktasis, kas už pritarta. Keturioliktas už pritarta. 15 už, prieš, atmesta, 16 už, pritarta, 17 už, pritarta, 18 už, pritarta, 19 už, pritarta, 20 už, prieš, atmesta, 21 pakeitimas, kas už, pritarta, 22 22, kas už, pritarta. B kompromisas, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Pritarta. 34 pakeitimas. Kas už 34? Pritarta. 39 už, prieš, atmesta. C kompromisas, pradedam balsuoti. Pradedam balsuoti, C kompromisas. Pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dabar balsuosime dėl 22 pakeitimą keliame rankas, pono Judero, kas už, prieš, atmesta. Patikrinkime. 31 pakeitimas, pradedam balsuoti. 31 pakeitimas, pono Sugalgero pasiūlymas, baigiam balsuoti. Labai atsiprašau. Labai atsiprašau. iš keliamų rankų arba bent jau koordinatorių rankų pakelimo taip netrodė. Tai atsiprašau. 32 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. 30. Patikrinkime 32. Pradedam balsuoti. Pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. Na jau dabar tai tikrai būčiau palūžęs. 34 mm, kas už, pritarta. 34 kas už, prieš. Patikrinkime. Pradedam balsuoti. Baigiam. Pritarta. 35 kas už, pritarta. 36, kas už, prieš. Tikrinkime. Keturiasdešimt šeši kalbėtės atsiprašo. Baigėme balsuoti. Pritarta. D kompromisas, pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. pritarta. E kompromisas, pradedam balsuoti. Pradedam balsuoti E kompromisas. Baigiame. Pritarta. Dabar pono kaputo 58 pakeitimas kas už pritarta. 59 už pritarta. 61 už, prieš, atmesta. 63 už, pritarta. Na, bet pasitikrinkim. 63. Tikriname. Baigiame balsuoti. Pritarta. 64 kas už, pritarta. 66 už, prieš, atmesta. 67 už, prieš. Patikrinkime 67. Pradedam balsuoti. Baigiame. pritarta. 68 už, prieš, atmesta. F kompromisas, pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Pritarta. Tuomet G kompromisas, balsuoti pradedam. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Pritarta. 82 pakeitimas, kas už? Pritarta. 84 už, prieš, atmesta. 86 už, prieš, pritarta. H kompromisas. Pradedam balsuoti. Pradedame. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 96. Pono Dante ir Dėlėje. Kas už? Pritarta. 97. Kas už? Prieš. Patikrinkime. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Pritarta. Į kompromisas. Pradedam balsuoti kompromisas į. Pradedam balsuoti, baigiam balsuoti, baigiam balsuoti. Pritarta. 104 pakeitimas, kolegos iš Ispanijos, kas už, pritarta. 105, kas už, prieš, atmesta. J kompromisas, pradedam balsuoti. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Pritarta. Ką kompromisas? Ką kompromisas? Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Pritarta. 110 pakeitimas, keliame rankas, kas už, kas už 110 prieš, atmesta. 113 už pritarta, 114 už pri, prieš, patikrinkime, 114 pradedam balsuoti. 114. Šimtas keturioliktas. Baigiam balsuoti. Pritarta. 115 pakeitimas kas už, pritarta. L kompromisas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Baigiame. Pritarta. 120 pakeitimas, keliam rankas, kas už, prieš, atmesta. M kompromisas, pradedam balsuoti. Pradedame. M kompromisas. Baigiame balsuoti. Pritarta. N kompromisas, kas už. Pradedam balsuoti. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Pritarta. 122 pakeitimas. Keliam rankas, kas už, kas prieš. Patikrinkime. Pradedam balsuoti. 122 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Pritarta. 123 kas už. Prieš. Patikrinkime. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. pritarta. 124, kas už, prieš, atmesta. 125 už, pritarta. 126 už, prieš, patikrinkime, pradedame balsuoti. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Nuomonės projektas su pakeitimais. Balsuojame dėl viso nuomonės projekto su pakeitimais. Baigiame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Ar ponė pranešėja, aišku, sveikiname ją ir visus, kurie dirbo kartu su ponia ir prašome jums žodis. Ar jūs norėjote pasisakyti? Prašom, žodis jums, ne? Aš tik norėčiau padėkoti visiems kolegoms. Na žinoma, dabar kolega ir INTA komitetas turės ginti mūsų poziciją ir pasižiūrėti, kad ji kuo labiau būtų atspindėta pranešime. Sveikiname irgi labai remiame jūsų e, linkėjimus, tai yra mūsų bendras noras. Ir komisija balsuos e, rugsėjo mėnesį ir bus balsuojama uh, komitete balsavimas rugsėjo mėnesį, o, o plenarnės sesijos spalio mėnesį. Na, e, taip pat e, sveikiname kolegą Panelui, kuris e, yra su mumis salėje ir tikrai Dabar mm, sveikiname lankytojus ir periname prie penktojo punkto. Ponas Valkarsel yra nuomonės referentas, atsakingas komitetas ir biudžeto komitetas. Mes e, rengiame e, nuomonę, tai yra 2019 metų biudžetas ir įgaliojimai. Na, pono mm, E, pirmininko nėra, bet tuomet aš trumpai pristatysiu, kaip sakiau, tai yra biudžeto komiteto. Komitetas yra atsakingas, nuomonė rengė ponas Valkarsel, buvo 34 pakeitimai ir pakeitimų pasiūlymai, kompromisai. Mm, dėl jų buvo pritarta, manau, kad tiek Ir e, nepastebėjau ponios ponas Mure, mokytojas mane pataisė, taigi jūs esate pono Denano vietoje ir jums labai sunki užduotis, kadangi mes padirbėsim, manau, kad e, darbas bus taip pat malonus, kaip ir su ponu Delano. O dabar suteikiu žodį jums, ponė. Merci, monsieur le président. Dėkoju, pirmininkė. Iš tiesų, man labai tenka didžiulė užduotis Jean-Paul Dano pakeisti. Labai dėkoju, kad dar vieni metai įgaliojimų man pasiliko. Aš e, Norėčiau tarti porą žodžių apie šį posėdį, kuris vyko. Jis vyko labai sklandžiai, e, buvo pateikta nuomonė, dėl jos buvo diskutuota be didesnių prieštaravimų. Dokumentas dabar yra išsiųstas į biudžeto komitetą balsavimui 19 metų, dėl 19 metų biudžeto ir dabar jau viskas kaip ir gerai. Ačiū. Dėkujame. Dėkojame. Na, parlamento darbo darbas yra labai įdomus, nes daug darbų pras, pra, pradeda su pavėlavimu, reikia užbaigti pradėtus darbus. Mes linkime Jums sėkmingo darbo parlamente kartu su mumis ir sveikiname Jūs. O dabar pereikime prie balsavimo dėl pono Valkarselo nuomonės. Pirmas kompromisas, pradedam balsuoti. Baigiame. Pritarta. Ketvirtasis pakeitimas. Panorasen, Kanabel pakeitimas. Kas už? Keliame rankas, kas už, prieš, atmesta. Septintas pakeitimas, pono kaputo, kas už, pritarta. Dešimtas, kas už, prieš, atmesta. Aštuntas, ponė Maginas, kas už, devintas pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. Į vienuoliktas, kas už, pritarta. 12, 13 tai yra. Mm, kas už, pritarta. 14, už, pritarta. 15. Aitomir, 15 kas už, prieš, atmesta. 16 pakeitimas, kas už, pritarta. 17 už, pritarta. 18 už, pritarta. 19 už pritarta, 20 už prieš atmestą, 21 už pritarta, 22 už pritarta, 23 už prieš atmestą, 24 už prieš atmestą, 25 už prieš atmestą, 26 už, prieš atmestą, 27 už, prieš atmestą, 28 už, pritarta. Dešimt devintas buvo antrasis kompromisas, pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dabar trečiasis kompromisas. Trečias kompromisas. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 33 pakeitimas. Pana Vegas. Keliame rankas. Kas už? Prieš. Atmesta. 34. Pono Haustingo. Kas už? Pritarta. Ketvirtas kompromisas. Pradedam balsuoti. Pritarta. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dabar 42 pakeitimas, kas už. Pritarta. Keturiasdešimt antrasis pakeitimas. 43 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Tuomet Balsuojame dėl visos nuomonės su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Nuomonį pritarta. Taigi sveikiname e, ir perduosim linkėjimus ponui parlamento nariui. Labai ačiū. Manau, kad mes sklandžiai balsavome. Na, manau, galime pereiti prie šeštojo darbo atvirkės punkto. Vaisinių pašarų gamyba, patikimas rinkai bei naudojimas ir tarybos direktyvos 90167 EB panaikinimas. Pranešėja yra ponia Agiliera. Nuomonį tikintis komitetas yra mūsų nu, komitetas ir rengia taip pat e, Envi, kolega Lins, Imko, labai aktyvus šiaip nusprendė nuomonės neteikti ir jūri komitetas. Taigi pranešėja yra ponia Agiliera, kažkaip jos nematau. Labai labai atsiprašau. Prašome žodis jums. Labai ačiū visiems, laba diena, dėkoju pirmininkė. Labai savalaikis šis pranešimas. E, labai gerai, kad į darbo tvarkę šis klausimas įtrauktas. Vakar buvo paskutinis trilogas ir jau buvo pasiektas susitarimas. Galiausiai susitarimas buvo pasiektas dėl šio reglamento, dėl vaistinių medžiagų, dėl vaistinių pašarų gamybos. E, viskas vyko labai greitai e, buvo šiek tiek sustabdytas paskui, kadangi reglamentas buvo toks, kad šis komitetas dirbo e, labai aktyviai su vaistinių pašarų gamybos reglamentu ir Envi ir, ir, e, ir e, kiti tuo užsiemė, visi patvirtino pranešimą trilogę. Mes pasiekėme, kad dauguma pasiekė susitarimo dėl vaistinių pašarų naudojimo, pateikimo rinkai labai svarbu e, kovoti su anti, atsparumu antimikrobinėmis medžiagoms. E, komi, komisija ir parlamentas aptarė visus įmanomus vartojimus kaip e, gyvuliams pateikiami antibiotikai. E, visi, nusprendė, visi sprendžia taip, kad bet koks antibiotikų naudojimas turi būti griežtai reglamentuotas. E, žiūrė, turi būti žiūrima, kaip skiriamas vaistas oraliniu būdu. Mes labai dirbome aktyviai siekdami įtraukti e, trečiųjų šalių e, vaistinių pašarų e, gamybą. Tai yra labai svarbiame 122 veterinarinių vaistų reglamento straipsnėje atspindėta. Ir viskas iš tiesų E, kelia mūsų didžiulį pasitenkinimą, kad, me, kad mums galų gale pavyko. Taigi pasiektas susitarimas. E, dabar e, profilaktika. E, profilaktikai skiriami e, vaistiniai pašarai negalima. Visa tai yra e, re, veterinarinių e, vaistų reglamente atspindėta. Galų gale reikės dabar balsuoti plenarinėme posėdėje. Aš manau, kad balsavimas, jeigu neklystu, numatytas spalio plenarinėme posėdėje galutinis. Norėčiau visiems šešėliniams e, pranešėjams padėkoti sekretoriatui Gonzalo Macedo asmeniškai visiems žmonėms, kurie pradėjo iki pat galo. Megi norėčiau padėkoti socialistų frakcijos e, asistentei Magdalenai norėčiau padėkoti. Tai buvo labai techninis reglamentas. Dėkoju visoms politinėms frakcijoms, visi labai pasitarnavo šiame darbe. Mūsų siekiamas tikslas buvo bendras kova prieš antibiotikų naudojimą e, gyvulių pašarams yra labai svarbu. Viskas, kas yra susijęs su gyvulių pašarais, taip pat įtakoja ir žmonių e, maitinimasi, taigi visiems techniniams darbuotojams ir visiems šešėliniams pranešimams dar kartą didelis, didelis ačiū. Czy mamy jakieś zgłoszenie? Ar kas nors prašo žodžio? Ponas Buda. Šedinte, dar kartą pės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai noriu pasveikinti ponę Agilerą už įdėtas pastangas. Pranešimas tikrai buvo labai techninis ir iš tikrųjų sunkus, sudėtingas. Manau, kad pasiektas rezultatas yra puikus, tačiau noriu atkreipti jūsų dėmesį tą faktą, kad valstybėms narėms reikia tinkamai įgyvendinti šį dokumentą, nes e, išgirdome pavyzdžiui, apie ūkius Niderlanduose, kur šis dokumentas pažeidžiamas, naudojamos uždraustos medžiagos. Pavyzdžiui, kiaušinių gamybos rytyje ši problema labai egzist, aktualiai egzistuoja. Mes bandome dėti pastangas, tačiau mes ne visada pasiekėme rezultatų dėl to, kad trūksta tvarkingo tų teisės aktų gyvendinimo. Ačiū. Panas Buda buvo šešėlinių pranešėjų, ar dar kas nors prašytų žodžio? Atrodo, kad ne. Tai tuomet Dar kartą suteikiu žodį poniai e, pranešėjai. Nada más que añadir. Neturiu daugiau ko ir pridurti. Manau, kad labai svarbu greitai harmonizuoti šitą reglamentą. Manau, kad viskas vyks labai greitai ir sklandžiai. E, ir manau, kad šis reglamentas iš tiesų buvo labai reikalingas Europos Sąjungai ir apskritai, kad jis tikrai pasitarnau žmonėms. Labai ačiū ir galime perėti prie kito mm, punkto. Jis e, yra susijęs su komiteto narių komandiruotė į Suomiją. Ir jeigu galima, porą žodžių įžanginių tarsių. Komisijos delegacija e, gegužės 7-9 dienomis lankėsi e, Suomijoje ir e, kainų regione, šiaurės rytinėje Suomijos dalyje. Turėjome galimybę susipažinti su žemės ūkio specifiką Suomijoje. Ir jaunų ūkininkų darbo, pažiūrėti, kaip praktikoje kompleksiškai yra organizuojamas e, žemės ūkis ten, kur yra kažkokių natūralių gamtinių pribojimų. Ir e, mes ten daugiausia dėmesio skiria miškininkystė ir ekologiniam ūkininkavimui, nes didžioji Suomijos ploto dalis yra miškai, gražus miškai, o tai yra mm, gerovės šaltinis. Ir tikrai miškininkystė tikrai yra puikiai išvystyta Na ir mm, kalbant apie miškininkystę, ūkis tikrai yra e, subalansuotai sutvarkytas, yra didžiulė įvairovė, puikiai įvairovė ir yra labai plati inovacinė veikla vykdoma tiek miškų plotuose, taip pat kalbant apie techninę pusę, mechanizavimas, darbo mechanizavimas turim galimybę, turėjom galimybę e, susipažinti ir su parama. Na, labai įdomi komandiruotė ir čia norėčiau padėkoti poniai Esti Katainen už puikiai suorganizuotą komandiruotę, už tai, kad tas ta, ta e, viešnagė buvo tikrai labai naudinga, labai intensyvi ir tuo pačiu metu maloni, puikia atmosfera buvo sukurta ir už tai labai dėkojame ir suteikime žodį jums. Ir vėliau kviečiu kitus e, komandiruotės narius pasisakyti. Prašome, ponė. Dėkoju ponė pirmininkė. Ačiū už jūsų šiltų žodžius. Taip pat noriu padėkoti e, mūsų sekretorijatui ir kitiems kolegoms, kurie vyko su delegacija į Suomiją. Delegacija vyko į, minis, į susitikimus ministerijoje, susitiko su vietos ūkininkais E, susitiko su vietos e, žmonėmis. Vietiniai žmonės irgi laukė to vizito. E, Medija, medijos priemonės taip pat pastebėjo šį vizitą ir atspindėjo jį. Tai yra mano regionas, jis labai stiprus pieno gamybos rytyje, taip pat miškų pramonės rytyje. Gamta Suomijos irgi yra labai rimtas Suomijos koziris. Čia tas kraštas nėra labai tankiai apgyvenintas, bet matome daug miškų, daug ežerų. Kaip sakė pirmininkas, daugiau negu 70 procentų mūsų šalis yra dengiama miškų. Turime tūkstančius ežerų taip pat. Sniego dar buvo likę daugelį vietų. Ir noriu pasakyti, kad tai nėra labai E, mes dirbome, mokėmės, matėme, kokia yra situacija šalyje. Štai, egzotiškiausias, ko gero, programos punktas buvo e, apsilankyti Elnių fermoje. Susitikom su Elnių augintojų asociacijos atstovams. Diskusija sukosi apie tris svarbiausius dalykus - vilkus pirmiausia, elnių auginimą Suomijoje. Ir apie elnių jauniklių auginimą. Jaunų ūkininkų reikalus. Taigi, susitikome su miškų savininkų asociacijos atstovais Taip pat e, su kitų organizacijų atstovais taip pat apsilankėme medžio gamybos įmonėje, taip pat jėgainioje gamin, gaminančioje elektrą e, viename iš miestelių, taip pat atsinaujinančius išteklius naudojančioje jėgainėje gaminančioje e, elektrą. Čia E, taip pat apsilankėme įmonėje, kuri gamina bioetanolį. Aplankėme Ponce mišką. Tai yra, e, ta, ta įmonė yra viena iš lyderių gaminančių miško tvarkymo įrangą. Pamatėme, kaip tvariai tvarkomas miškas Suomijoje. 70 procentų, kaip jau sakė, mūsų žemės dengia miškas. Miško užauga daugiau, negu mes spėjome, spėjome sunaudoti. Stengiamės užtikrinti plėtodami miškininkystę bio įvairovę ir miškų tvarumą. Kiekvienas, kas turi miško, turi tokią prievalę šiuos du dalykus užtikrinti Suomijoje. apsilankėme įmonės būstinėje, išklausėme ten paaiškinimų e, apie tai, kaip tos miško tvarkymo mašinos gaminamos, kaip jos naudojamos. Taip pat apsilankėme ir pieno gamybos fermoje. Štai šitą fermą, pavyzdžiui, e, išlaiko šeima dviejų asmenų, kuri turi 68 karvės šioje fermoje. Tai yra tipiška tokia ferma, Ir ferma gali naudotis subsidijomis, kurias kažkada seniai Europos, Europos komisija mes taip pat lankėmės. Vienoje iš didžiausių alaus daryklų Suomijoje. Pamatėme čia, kaip naudojami robotai šiame gamybos procese. Ir Štai tai yra vienas iš maisto pramonės lyderių ši struktūra. E, kaimo turizmas e, e, irgi svarbus dalykas. Mes napą lankėmės ir matėme, kaip veikia kaimo turizmo sodyba. Mes turime daug saunų ir šaltų ežerų Tai štai mūsų didžiosios kelionės, būtent tokia buvo istorija. Ir tikiuosi tai padėjo suprasti, kokios skirtingos ūkininkavimo sąlygos yra skirtingose Europos dalyse. Ačiū visiems ir kolegos, kviečiu papildyti mano pasisakymą, jeigu kažką iš to vizito svarbaus praleidau. Ačiū. Dėkojame, dėkojame dar kartą už mūsų komandiruotės e, suorganizavimą, ponas Dortman. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Nein, inhaltlich brauche ich eigentlich nichts hinzuzufügen, weil ich. Ačiū, pirmininkė. Na, kaip ir neturiu ką be pridurti. Galiu uh, pasakyti, lygiai taip pat kaip ir jūs, pirmininkė, kad kelionė labai įdomi kultūriniu požiūriu ir novatoriniu požiūriu. Mane beje šis sritis labiausiai ir domina. Dėkoju poniai Katainen už puikų pasirengimą misijai, už tai, kad mus lydėjo e, visos kelionės metu. Dėkoju dabar ponas Jana. Dėkoju. Noriu padėkoti. Dėkoju, noriu padėkoti visiems, kas rengė šią kelionę. Iš tiesų, tai buvo ta kelionė, kuri labai pradžiugino mane. Susi... Matėme ypatingą žmonių svetingumą, šalies grožį. Matėme miškų, kai kurių lauginių miškų. Tai labai skirtinga nuo mano šalies, nuo Niderlandų, kur miškingos tos erdvės yra saliginai mažos. Matome, kaip jūs tvariai tvarkote savo miškus. Viskas, kas iškertama, yra atsodinama. Ir miškų plotai netgi auga, žmonės netgi sako, kad miškai kertami, kad būtų panaudomi kaip biokūras. Bet mes matome kartu, kad miškas atauginamas, jis auga ir medienos gamyba yra puikiai plėtojama, naudojatės tvarios, tvariais energijos ištekliais. Mes matėme, kad taip pat šalis turi ilgą sieną su Rusija. Sunkumų kyla ir dėl to, dėl boikoto priemonių taikomų Rusijai. E, ūkininkai, kurie augina produkciją, kuri būdavo anksčiau į Rusiją eksportuojama, dabar turi ieškoti rinkų kitur, ES ir kitur. Matėme jūsų galimybę dirbti su naujom technologijom. Bendro žemės ūkio politikos lygmenių turime ir šį klausimą kelti plačiau. E, turime kelti taip pat klausimus susijusius su klimato kaita ir tų klausimų sprendimu įvairiose ES valstybėse. Ačiū. Labai ačiū, dabar manas Stagniu. Uh, visit, I... Na, neturėjau galimybės uh, lankytis, bet tikrai būčiau norėjęs, nes tai kaip buvo puikiai su, uh, suorganizuota. 2009 metais pravažiavau nuo šiaurės į pietus, rytinę pakrantę. Buvo labai įdomu, labai įdomu žemėlapis, kaip um, Suomija turi puikų kelių tinklą, o už sienos e, Rusijoje nebuvo ne vieno kelio nužymėta. Tai mane ir mano žmona nustebino tas komunizmas. Ir Suomija sugebėjo sukurti šalį, kur malonu gyventi. E, o už sienos su Rusija buvo vienas vargas. Taigi, kiel klausimas, ponė Katalina, na, kaip ten su cukriniu runkeliu gamyba e, Suomijoje anksčiau nebuvo auginami cukriniai runkeliai, o kaip dabar? Na, galbūt ponė galėtų atsakyti iš karto. Dėkoju, pirmininkė. Suomiškai atsakysiu jų man užduotus klausimus. Suomijoje e, cukrinių rungelių auginimų ūkių yra nedaug, nes sumažėjo jų plotai. E, pietuose šalies yra keletas ūkių vystančių šią veiklą. Turime tik vieną Suomijoje likusią cukrinių runkelių perdirbimo gamyklą Ir pastaraisiais metais tikrai ta gamyba yra labai labai sumažėjusi. Ačiū visiems kolegoms, kurie dalyvavo e, šioje delegacijoje vykusioje į Suomiją. Kviečiu sugrįžti bet kada į Suomiją, kada to panorėtumėt. Na, atrodo, kad daugiau žodžių niekas neprašo, tai tuomet e, manau, kad ta mūsų patirtis bus perkelta į mūsų kasdienį darbą. Tikrai buvo labai įdomus tas ryšys, kalbant apie santykį tarp Suomijos ir Rusijos. Taip pat tai, ką Suomija daro, kurdama šalį ir kokią pagalbą teikia Baltijos šalims, ką daro regione. Taigi tas vegetacinis laikotarpis yra trumpas, bet Suomijoje yra labai dideli vandens ištekliai. Šiaurėje e, matome e, yra kaip, kad yra e, ketvirtą valandą jau šviesu, poliarinė naktis ir augalai turi šviesos ir, ir tiesiog produkuojasi mm, ir dėl to galima vystyti ir pienininkystę. Taip pat mm, dėkoju ir kolegos buvo ir kiti mm, grupėje, ir kolegos iš Graikijos, ir, ir kiti. Ir sakė, kad turėtų būti stipresni Graikijos Suomijos ryšiai, būtų labai įdomu, naudinga vieniems ir kitiems. Ir e, jums, ponė, e, jau dėkojame, bet noriu padėkoti visiems, visai komandai. Ir vienas iš jūsų e, komandos darbuotojų labai aktyviai dirbote, labai veiksmingai. Tai jums, gerbimas ponė, tikrai dėkojame ir jums tarpininkaujant prašyčiau perduoti mūsų padėką visiems e, dirbusiems. Na, taigi, baigiam šitą darbo turkės punktą nagrinėjimą. Dėkuoju, ponė Katainin. Ir dabar mes baigiame posėdžio dalį kuri buvo labai greitai, greitai prabėgo dėl mūsų standaus balsavimo ir dėl diskusijų kitais punktais. Taigi baigiame darbą ir koordinatorių posėdis 10.35 už 15 minučių. Bet yra labai daug punktų darbo tvarkėje, rimtų punktų, kurias reikia apsvarstyti, taigi šiek tiek reikėtų sutaupyti laiko, kad e, mes galėtume laiku baigti. Yra daug punktų, daug klausimų darbo turkėje, nes negalim pradėti anksčiau, nes koordinatoriai turi atskirų mm, planų, bet patiksinu, kad be 15.11 bus koordinatorių posėdis. O dabar e, pertrauka ir po pietų 14.30 susitinkame. Pusė trijų, 14.30 bus susitikimas su komisijos nariu. Dėl to prašyčiau, kad visi dalyvautų, nes būtų negražu, jeigu mm, būtų komisijos narys ir labai mažai komiteto narių. Taigi dėkoju ir e, bus koordinatorių posėdis e, už 15 minučių, o dabar mm, rytinę posėdžio dalį baigiame.